poniai pranešėjai, kalbės ponė Olga Sehnelova, o visų kitų kolegų, kurie paliekate salę, prašau padaryti tai greitai ir tyliai, kad galėtumėm rimtai tęsti darbą. Pone Sehnelova, prašom. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Děkuji, pane pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos. Bandysiu tęsti savo pasisakymą, kol kolegos eina iš salės. Tačiau tam, kad tęsti galėčiau, norėčiau pasakyti štai ką. Šios diskusijos prasidėjo kovo antrą dieną, nes taryba pateikė siūlymą pirmojo svarstymo metu dėl reikalavimų susijusių su įkol sistemos montavimo transporto priemonėse, remiantis e, pagalbos numeriu 112 buvo pateikta visa eilė iniciatyvų, kurių tikslas buvo pasitelkti tą e-call tarnybą remiantis numeriu pagalbos 112 visoje Europoje. Tai būtų nemokamas numeris, prieinamas visiems vartotojams. Nuo praeitų metų pradžios Europos parlamentas ir valstybės narės priėmė sprendimą dėl šios paslaugos e-call teikimo. E, nuo 2017 spalio būtų įdėkta paneuropinė struktūra, kuri būtų reikalinga šios e-call sistemos naudojimui. Ten kalbama apie reikalavimus susijusius su e-call sistemos pritaikymu įvairiems automobilių tipams. Nauji e, automobilių tipai, ar tai būtų privačios transporto priemonės, lengvosios ar krovininės, nuo 2018 e, metų turėtų pasirodyti ir tuomet e, nelaimingo atsitikimo metu tai ta iškvietos sistema įsijungtų automatiškai iškviesdama pagalbą. E, seniau mes jau esame kalbėję apie savanorišką šios sistemos naudojimą. E, savo e, sprendime, kurį priėmė 12 metų Liepą, paraginome Europos komisiją pateikti siūlymą, kur būtų uh, sako, aiškiai pasakyta, kad ši sistema bus vieša sistema. 13 metų vidury buvo pradėta dirbti prie siūlymo vidaus e, vartojimo komiteto bei vartotojų apsaugos komitetas e, pradėjo darbą, taip pat Libė komitetas bei vidaus reikalų komitetai parengė, paremė tą siūlymą įdėkti privalomą tvarką šią e-call sistemą automobiliuose. Dėkoju pranešėjams, šešėlėms pranešėjams ir kolegoms, kurie e, dirbo tam, kad šis tekstas tapu, taptų tikslesnis ir geriau suformuluotas. 2014 metais Europos parlamentas pirmo svarstymo metu priemė poziciją Paskui po rinkimų tai tapo dėrybų įgaliojimų e, diskusijose su valstybėmis narėmis. E, Europos parlamento e, dokumentas buvo pakeistas. Antrą semestrą praeitų metų mes surengėme tris trilogo susitikimus, taip pat daug darbo susitikimų, e, kurių dėka buvo pasiektas sutarimas tarp ES institucijų. Noriu padėkoti pirmininkavusios Italijos ir pirmininkaujančios Latvijos atstovams už labai konstruktyvų bendradarbiavimą. Tai padėjo siekti kompromiso, kurį štai dabar turime priešai save. E, buvo galimybė Europos parlamentui pateikti pakeitimus dėrybų metu, pavyzdžiui, nuoroda į, e, į tą eilutę 112, į šį numerį taip pat. E, taip pat į geolokacijos sistemą nuoroda buvo pateikta, visa tai padėjo supaprastinti darbą ir pasiekti tam tikros pridėtinės vertės kuri bus naudinga vartotojams ir taip pat pagerins Europos pramonės konkurencingumą. Ačiū sekretoriatui ir Europos parlamentus už suteiktą pagalbą. Šis tekstas padeda užtikrinti privataus gyvenimo apsaugą bei taip pat jo būdu galime apsaugoti asmens duomenis. Nuo pat pradžios diskusijos Europos parlamentų tai buvo esminis dalykas. E, Libe komitetas padėjo čia suformuluoti labai aiškės taisyklės, kai dėl asmens duomenų apsaugos. E, tos priemonės, įkol e, priemonės nėra tos, kurios kaupia asmens duomenys ir tikslas nėra sekti žmonės. Ši sistema gali būti išjungta, vartotojas neprivalo jos įjungti. E, į kol e, perdodamas iškvietimo signalas tik tuo metu padeda rasti, kur yra automobilis. Ir tai yra būtina, jeigu kviečiama skubi pagalba. Duomenys paskui yra galutinai e, ištrinami iš sistemos atminties, kai pagalba suteikiama. Paskui e, sustarėme dėl reglamento įgyvendinimo data buvo pavėlinta, kad visi spėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Valstybės narės prašė daugiau laiko, kad spėtų paruošti reikiamas infrastruktūras. Gerbiami kolegos, kviečiu paremti šį tekslą, tekstą be pakeitimų. Tai yra tas susitarimas, kuris yra prioritetas IMKO komitetui ir susijusiems komitetams. Tai atitinka ir man pat, suteiktus įgaliojimus, kurius turėjau e, pirmo svarstymo metu. Ir tai atitinka taip pat ir Europos parlamento keltus reikalavimus. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū pranešėjai. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijos atstovams. Prego. Thank you, Mr. President. Ponas Ren, ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū pirmiausia pranešėjai Olgai Senhalovai ir vidaus rinkos komitetui už atliktą darbą šiuo klausimu. E, už tai atsakingas komisaras šiandien negali dalyvauti šiame posėdėje ir aš atstovauju šiandien jam. E, E, komitetai prisėmė labai aiškius įsipareigojimus ir buvo diskusijų dėka prieita prie labai sėkmingos išvados. Noriu padėkoti ITRE e komitetui, LIBE komitetui, transporto komitetui už jų pateiktus, pateikt labai vertingą e, indėlį. Automobilių saugumas yra visiems mums rūpimas dalykas. Juk norime, kad gatvėse būtų saugu, kad keliuose būtų saugu. Ir dažnai, kai atsitinka labai nelaimingi atsitikimai, norime būti tikri, kad pagalba mus pasieks greitai. Ir dažnai tas prarastas laikas yra e, lemtingas, ypač jeigu nepateikiama laiku suinteresuotoms tarnyboms e, informacija, kompetentingoms tarnyboms informacija apie e, nelaimingą atsitikimą. ECOL yra elektroninė sistema, kuri iš, iš karto įspėja e, kompetentingas tarnybas apie nelaimingą atsitikimą ir pasako, kur yra automobilis. E, per pakankamai trumpą laiką nuo nelaimingo atsitikimo e, gali atvykti pagalba. Europos parlamentas e, mano, kad ši mintis yra labai svarbi. 2014 Liepą parlamentas priėmė sprendimą įdėkti infrastruktūrą e-call sistemai plėtoti. Dabar yra kalbama toliau apie e-call projektą ir taip pat ta sistema bus aprūpinti asmeniai automobiliai bei krovininės transporto priemonės. Europos parlamentas suvaidino esminį vaidmenį priimant šį sprendimą. Kaip tekste pasakyta, mes turime nepamiršti, kad privačios sistemos panašios jau veikia ir įrodė savo privalumus. Mes norėtume, kad ši sistema veiktų visuose automobiliuose ir kad ši e, sistema taptų vieša, kad žmonės ją galėtų pasinaudoti. E, privatumas ir asmens duomenis yra tie aspektai, kuriems bus skiriamas didžiulis e, dėmesys. Būtent dėl to ši sistema ir yra iš tų, kurie užtikrina šiuos aspektus mes galime patvirtinti, kad duomenys nebus saugomi ilgiau, negu reikalinga pagalbai suteikti. Ir asmeniniai duomenys yra tinkamai apsaugoti ir pažeidimų šioje srityje nebus. E, mes ir e, neužmiršime tų aspektų - asmens duomenų apsaugos ir privatumo užtikrinimo. E, Libe komitetas patvirtino taip pat šios sistemos reikalingumą. Ir galiu suprasti tą nekantrumą, kai norima šią sistemą įdėkti kuo greičiau, be abejo. E, gamintojams ir vartotojams prireiks šiek tiek laiko prisitaikyti šit, šit, prie šios sistemos. Tačiau kuo greičiau teisės aktas bus įgyvendintas, tuo greičiau. Dėkoju, pirmininkas, ačiū. O dabar suteiksiu žodį politinių frakcijų atstovams. Pirmas kalbės ponas Karlos Koelio, EPP frakcijos vartų. Dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos. Norėčiau pradėti nuo sveikinimų kolegiai Senhalovai. Ačiū už atliktą darbą. Vyko trys trilogo sustikimai, buvo atlikta daug darbo ir pagaliau buvo pasiektas rimtas rezultatas, prisimti įsipareigojimai, kurie padės įgyvendinti šį projektą, e, kurio iniciatorius buvo Europos parlamentas buvau EPP šešėlinis pranešėjas šio klausimu. Galiu paremti šį tekstą, dėl kurio balsuosime rytoj. Tai suteikia rimtą pridėtinę vertę saugumui keliuose. Ir tai padės išgelbėti gyvybės keliuose. Nepamirškime, kad e-call sistema padės išgelbėti gyvybės, kur e, mus pas mus Europoje, kur dar pernelyg daug nutinka nelaimingų atsitikimų. E, bus remiamasi e, tiesioginiu numeriu 112, kad būtų galima suteikti nukentėjusiesiems kuo greičiau pagalbą. Tas sujungimas su pagalbos numeriu ir minimalių duomenų perdavimas apie automobilį ir keleivį padės kuo greičiau e, suteikti pagalbą ir tą padaryti mažesnėmis sąnaudomis. Dabar, kai daugelis sako, kad nereikia daugiau Europos, galime pasakyti, kad į kol teisės aktai susijęs su e, šia sistema, rodo, kad mums reikia daugiau Europos. Mes taip pat šiuo parodome, kad Europos lygmenių galima efektyviai prisidėti sprendžiant tokias svarbias problemas kaip mirčių sumažinimas keliuose. Norėčiau pabrėžti tai, kad e-call sistema yra saugi, nemokama, veiks visose valstybėse narėse ir bus laikomasi duomenų apsaugos principų. Šios sistemos montavimas ir jos sujungimas su numeriu 112 nuo 18 metų kovo 31 padės pagerinti saugumą keliuose ir geresnę piliečių apsaugą. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Žodis poniai Gebhardt, pusantros minutės. Jį kalbės socialistų frakcijų vardu. Ačiū pirmininkė. Pone Sinalova, dėkuoju Jums tau už labai didelį darbą, kurį tu nuveikiai ir džiaugiuosi tuo rezultatu, kuris yra priimtinas mums visiems ir mes socialdemokratai rytoj pritarsime kompromisiniam tekstui. Mums socialdemokratams yra labai svarbu užtikrinti kad būtų sulaukta greitos pagalbos, kai įvyksta avarija. Todėl e-call sistema yra labai naudinga. Viena problema iškyla susijusi su asmens duomenų apsauga. Ir dėl tos priežasties vyko kontroversiškos diskusijos. Tos miegančios sistemos temos variantas mūsų manimų nebūtinai yra pats tinkamiausias sprendimas. Aš nemanau, kad pagal šią sistemą bus galima įvertinti, kokį atstumą transporto priemonė yra nuvažiavusi. Be to duomenys apie vairuotojo ar vairuotojos e, fizinę būklę bus E, renkami. Svarbiausias dalykas, kad pagalba būtų kuo greičiau būtų suteikiama nelaimės vietoje ir kad būtų naudojama tiek informacijos apie asmenį, kiek reikia jam suteikiant pagalbą. Aš manyčiau, kad vis dėlto mes padarėme daug siekdami užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir taip pat galvodami apie labai greitą efektyvę pagalbą. ECR. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Gruodžio mėnesį IMKO komitete buvo susitarta iš esmės dėl e-call O dabar praėjus keturiems mėnesiams aš, kaip šešėlinė ECR pranešėja, galiu pasidžiaugti, kad šitas pasiūlymas yra aptariamas plenarnėje sesijoje, rytoj bus balsuojama. Daug žmonių žūsta keliuose, daug gyvybių vis dėlto būtų galima išsaugoti, jeigu būtų įsteigta tinkama informavimo sistema, iškvieto sistema ir mūsų manimų šita e-call sistema gali būti veiksminga ir gali padėti išgelbėti daug žmonių gyvybių. Šita sistema yra pranaši tuo, kad ji nepriklauso nuo to, ar susidaro kamščiai ar ne ir kad ji gali padėti užtikrinti efektyvesnę pagalbą vietoje. Lankstumas, kuris yra numatytas tobulinant technologijas, yra labai svarbus aspektas, bet to išsiskleidus, tik išsiskleidus e, kokia pagalviai, tada yra suaktyvinama šita sistema. Taigi tokia sistema yra labai tinkama, jeigu žmonės galėtų tą sistemą patys įjungti arba išjungti, tai tuo met ji nebūtų tokia efektyvi. Dėkuoju, ponia Kalas, Aldė vardu. Balsavimas dėl įkolus iškvietos sistemos yra paskutinis ilgų diskusijų kuriant šią sistemą etapas. Aš džiaugiuosi, kad naujajame tekste yra nuostatos, kuriomis siekiama užtr, užkirsti kelią piknaudžiavimui šią sistemą. Taip pat yra numatytos nuostatos, kurios apsaugo asmenų duomenis nuo E, piknaudžiavimo jais. Mes turime prisiminti, kad kai buvo privalomai įvesti apsaugos saugos diržai, buvo sumažinta mirčių 40 procentų keliuose, o po to atsirado oro pagalvės, dabar iškvieto sistema į e kol. Mums reikia pasitikėti naujosiomis technologijomis ir pagal šią sistemą bus atsižvelgiama į naujųjų technologijų raidą. Estijoje, kurioje yra labai intensyvus eismas, taip pat ši sistema bus labai veiksminga, prireikus iškviesti pagalbą. Labai svarbu, kad šita sistema padės e, suteikti ir veiksmingą gelbėjimo pagalbą. Guovardu Kiulinen kalbės pus vieną, vieną minutę. E il mikrofono, prego. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, IKOL järjestelmä. Kollegos, e-call sistema yra sistema, kuri leis ateityje ne tik tai ypatinga dėmesį kreipti į saugumą e, keliuose, bet ši sistema privers e, ypatingai taikyti asmens duomenų apsaugos nuostatas. Labai reikalingas ES teisės aktas, kuris leidžia rinkti ir pagal paskirtį naudoti asmens duomenis. Šiuo klausimu nuomonės tarp frakcijų išsiskiria. Bet vis dėlto reikėtų pripaž, prisiminti, kad per šitą dešimtmetį mes esame numatę per pusę sumažinti aukų keliuose skaičių ir todėl Mes turime prisiminti, kad tūkstančiai žmonių per metus žūsta keliuose, o tai prilyksta nedidelio miesto gyventojų skaičiui. Todėl mes turime imtis priemonių, kad būtų teikiama ir iškvietos pagalbos sistema, e, sistemos pagalba ir taip pat, kad būtų tinkamai naudojama asmens duomenys. Žaliųjų vardu. Kas? Albrecht. Ačiū pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešiu už e, įdėtą didelį darbą, rengiant šį pranešimą ir gerinant nuostatas dėl informacijos, kurios yra nukreipiamos į šią sistemą. Įkul reglamentas nepadės išvengti uh, avarijų keliuose apskritai. Šita sistema nepadės tais atvejais, kai bus važiuojama per greitai, kai bus vairuojama išgėrus ir taip toliau. E-call sistema yra greito reagavimo, greitos iškvietos sistema. Ir žinoma, viskas priklausys nuo to, ar šita sistema techniškai veiks ir pasiūs laiku tinkamą signalą. Todėl ir šiuo klausimu yra pasiūlyti sprendimai, tačiau kita vertus, kai asmuo įsigys automobilį, jis turės sutikti, kad tokia sistema būtų instaliuota į jo transporto priemonę. Kadangi pagal šitą sistemą yra numatytas mobilus ryšys ir jeigu e, e, teisėjų kūros e, aktų kūrėjas numatys, kad toks ryšys turėtų būti įdėktas, tai tuomet transportoje jisai bus dėgiamas. Taigi viskas priklauso ir nuo sutikimo, ir nuo technologijų. Dėkoju. Neprisijungusiu vardu Majer, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad šitą sistemą reikėtų vertinti palankiai. Kai kurie kolegos kalbėjo, kad panaši sistema jau yra įdėkta kai kuriuose sunkvežimuose. Buvo jau pasakyta apie tai, kad šita sistema padės sutaupyti daug laiko siekiant e, e, suteikti pagalbą asmeniui po to, kai jisai pateko į avariją. Dabar kyla klausimas, jeigu vienose transporto priemonėse panaši sistema yra, tai ar bus reikalinga ir antroji? Kitas dalykas, e, iki kada bus įdėkta įsteigta šita centrinė e, institucija, į kurią bus galima kreiptis. 17 metai, mūtų, mūs, mano manimu, yra pakankamai optimistinis terminas. Ir be to dėl asmens duomenų apsaugos aš turiu abejonių. E Ačiū. Toliau ponas Švab, 1 minutė 30. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš taip pat savo ruoštų be abejo norėčiau padėkoti poniai, poniai Sehnalovai ir šešėliniams pranešėjams už sunkų darbą susijusiu su šiuo sudėtingu įstatymu teisės aktų paketu. Bet pagaliau 28 valstybės narės galės įvesti, numatyti vienodą pasiekiamumą e, per pagalbos iškvietos sistemą 112 numeriu naudojantis. Tai yra labai svarbus žingsnis, galvojant apie saugumo infrastruktūrą visoje Europos Sąjungoje. Ir dėl to labai džiaugiuosi ir aš pats, taip pat visa e, mano EPP frakcija. E, per antrąjį svarstymą, kiek suprantu, patiktas tik vienas, būtent liberalų siūlymas. E, ir panašu, kad reikės jį atmesti. Labiau jis man panašėja į žaliųjų pateiktą siūlymą. Be abejo, svarbu kalbėti apie domenų saugumą. Tačiau e, tik oro pagalviai suveikus būtų siunčiama informacija ir, kiek suprantu, eina kalba apie tikrai e, tragišką įvykį, į kurį. E, patenka toji transporto priemonė, taigi man atrodo reikia skirti tokius dalykus. Viena vertus e, asmens domenų saugumas, e, tačiau infrastruktūra ir, ir pats eismo saugumas e, kitoje svarstyklių pusėje yra nemažiau svarbus. Taigi klausimas yra tiesiog, kaip mums pasiekti, kad visos valstybės narės iki nurodyto termino taikytų numerį 112. Pone Mairi, ar sutiktumėte atsakyti į pono Rubigo klausimą pagal mėlynos kortelės principą? Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegė Švab, įdomu, kaip dėl reikalavimų. Ar jie yra jau užtektinai išformuluoti sistemos pritaikomumui, ar viskas techniškai bus įmanoma įvykdyti? Ačiū, kolega Rubik jau antrasis svarstymas vyksta, taigi svarbu pasakyti, kad ne tik dėl 112 sistemos tarėmės vieningos, bet taip pat ir dėl to, kad bus galima taikyti alternatyvės sistemas, tačiau neturėtų būti sudaromas, sudaromos kliūtis pasinaudoti bendra pagalbos iškvietos sistema 112 ir jeigu tai bus, tai tik e, visos pusės išloš iš to. Išloš iš to. Toliau ponas Vadenhalteris vieną minutę. Aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Tikrai džiugu, kad viena vertus patvirtinsime kai ką, tikiuosi patvirtinsime kai ką, kas išgelbės žmonių gyvybės. Kita vertus, svarbu pažymėti tai, kad pavyko parlamentui rasti savo bendrą poziciją, pagerinti komisijos pasiūlymą, patobulinti jį Smagu pastebėti ir tai, kad bendradarbiavimas tarp institucijų įvyko. Na ir nemažiau svarbus aspektas yra duomenų apsauga. Mes tikrai daug esame kalbėję apie laisvanoriškumą, nelaisvanoriškumą ir taip toliau panašiai. Man atrodo, radome puikiai subalansuotą sprendimą kuriuo bus garantuotas asmens duomenų saugumas. Na ir nepamirškime ir to, kad labai svarbu įdėkti tokią sistemą, kuri būtų prieinama visiems, tai yra lyg viešojo pobūdžio gerybė. Ačiū, viena minutė skiriama ponui Daltonui. Prašom. EKR er frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Eismo įvykių prevencija be abejo yra labai svarbus reikšmingas tikslas, tačiau reikia ieškoti pačių veiksmingiausių sistemų. Ir neparemčiau privalomos e-call sistemos dėl kelių priežasčių. Viena vertus, reikės siūsti signalą, e, kuris nebūtinai e, bus e, priimamas, pavyzdžiui, kai kuriuose jungtinės karalystės dalyse ne, nebus tam sąlygų tiesiog priimti tą signalą. Taip pat reikės kai kurias e, lėšas e, nukreipti būtent šios sistemos dėgymui ir, ir tuo metu negalėsime taikyti alternatyvių sprendimų. Be to, nepriimtina tai, kad siūloma bendra sistema nepagalvojus ir apie atskirus nacionalinius variantus, e, kurie garantuotų geriau ir asmeninį saugumą be kita ko. Taigi aš ir mano frakcija e, siūlytumėm tik laisvanoriško pobūdžio jungimasi prie e-call pagalbos iš kietos sistemos. Toliau, ponė Gezinė Maisner, 1 minutė 30. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti poniai Olga Senelova. Seneliovai, ji tikrai puikiai padirbėjo, pažįstu ją kaip tik kaip puikiai dirbančią kolegę ir buvo jau pasakyta kito kolegos, kad labai puiku, jeigu bus padėta žmonėms, kurie e, pakliuvo į eismo įvykį. Tačiau visgi, kaip bus su to pagalbos iškvietimo mygtuku? Man atrodo, yra labai svarbu suvokti, kad yra tikrai daug galimybių dėkti tą sistemą, bet asmens e, duomenys čia turėtų būti pirmame plane. Ir taip pat reikia galėti nuspręsti dėl to, ar norima turėti vieną ar kitą konfiguraciją, vieną kitą funkciją vykdyti. Ir gali būti taip, kad aš gal net, pavyzdžiui, nenoriu būti išgelbėtas, gali būti ir toks variantas. Ir jeigu vis dėlto bus e, numatytas mygtukas, kurį pats paspaudęs galiu pasinaudoti sistemą, tuomet e, toks reikalavimas bus išpildytas. Taigi aš siūlyčiau rytoj palaikyti mūsų e, siūlymą, kadangi būtent ta linkme jis ir suformuluotas. Ačiū. Toliau, ponė Troščinski. Si, monsieur le président. Dėkoju, ponė pirmininkė. Saugumas keliuose jūsų rekomendacijos dėka tampa vienu svarbiausių dalykų Europos Sąjungoje. Taip jau yra Prancūzijoje ir Prancūzijoje vairuotojai tapo melžiamomis karvėmis, e, prisidengiant neva jiems suteikiamų saugumu. E, Kažin ar galima teikti, kad ši sistema bus veltų instaliuota į automobilius. Be abejo, gamybos kaina atsispindės paties automobilio kainoje, kai jį teks įsigyti. Ši e-call sistema montuojama visose automobiliuose, leis susisiekti su skubos pagalbos numeriu 112, taip pat bus galima nustatyti mašinos koordinates, nelaimės atveju tai galbūt naudinga, intencijos geros, tačiau pagrindas pateiktas yra visai nepakankamas. E, kalbam apie tai, kad bus nuo 2-15 procentų sumažintas sužeistų keliuose skaičius, kad sumažės žuvusių. Na, gerai, buvo kalbėta apie taisyklės, apie privataus gyvenimo apsaugą. Visa tai yra tie dalykai, kurie mus neramina. Kaip galite užtikrinti, kad tie duomenys nebus panaudoti kitiems tikslams, jeigu pagalbos teikimas? Jūsų ir mūsų pareiga yra apsaugoti vartotojų ekonominius ir laisvės argumentus ir užtikrinti, kad jie nebūtų E, sekami nepagristai. Būtent dėl to mes pasakysime prieš šį projektą. Ačiū. Dabar žodis kolegiai Galpelts. Pusantros minutės. Prašau. Ačiū pirmininkė. Vidaus rinka ir vidaus rinkos paslaugos turi veikti visada, netgi ir sudėtingose situacijose. Žinoma, reikia atsižvelgti ir žmogaus teisės. Pranešėja atliko puikų darbą, parengė šį klausimą labai išsamei ir gerai. 2012 metais buvo priimta pirmoji rezoliucija šiuo klausimu, po to vyko klausimai, susitikimai su ekspertais ir aš manyčiau, kad visi, kurie buvo atsakingi už šito klausimo parengimą ir pristatymą, nuveikė tikrai puikų darbą. Žinoma, kiekviena sistema negali padėti įveikti visų problemų. Dažnai avarijų metu e, asmuo e, įstringa automobilyje ir kartais negalima susisiekti su pagalbos tarnybomis. Todėl visos valstybės turi užtikrinti, kad kiekvienoje iš jų ta e-call sistema būtų įdėkta į visas transporto priemonės. Tai yra pakankamai didelis iššūkis, tačiau vis dėlto reikia siekti, kad vienoje transporto priemonėje tokia sistema būtų sumontuota ir tinkamai veikti. Iki, iki 18 metų turi būti atlikti derinimo ir parengimo darbai, tačiau mes turime vilti, kad įdėgų šią sistemą bus galima išgelbėti labai daug žmonių gyvybių. Puto. Thank you, Mr. President. I'd like to thank my... Pone Stigler, dėkoju. Noriu padėkoti kolegiai Senhalovai atlikusiai puikų darbą šio klausimu. Mes jau dirbome ir praeitos kadencijos metu šito klausimu. Ne visada buvo lengva, e, tačiau dabar matome, kad tas darbas davė rezultatų. Pateiksime tokį teisės aktą, kuris padės išgelbėti tūkstančius e, gyvybių Europos Sąjungoje, e, Junktinėje karalystėje, Škotijoje vyksta, vykstant rimtam nelaimingam sitikimui pagalbos tarnybos bus automatiškai įspėtos ir e, galės žinoti visi vairuotojus ES, kad sulauks pagalbos nelaimiai įvykus. ES investuoja į informacinių technologijų plėtojimą. E, čia mes kalbam apie piliečių gyvenimo kokybės pagerinimą, e, apie interneto platesnį panaudojimą. Ši sistema leidžia sukurti e, išmanę paslaugą, nes tarpusavėje bus suderintos kelios technologijos, kurios padės žmonėms. E-call ir e-safety sistemos bus pasitelktos technologijų dėka ir mes pamatysime praktinį pritaikymą šių visų dalykų. Ir taip pat pamatysime, kad e, jo poveikis bus teigiamas, jis taip pat jis gelbėti žmonių gyvybės. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Pone Ford, minutė, prašau. 26 tūkstančiai žmonių žūsta Europoje kasmet nelaimingų atsitikimų keliuose metu. Ir kai atsitinka nelaimingas atsitikimas, kaip man nutiko praeitą vasarą, automobilis ratais aukštyn, aš pati su savo šeima viduj ir iš tikrųjų laukiate, kokiu atveju, kad tarnybos atitinkamos atvyktų kuo greičiau. E, kai dėl duomenų apsaugos ar kitų dalykų, jie buvo aptarti e, trilogo susitikimo metu, bet dalykas. E, jūsų automobilyje bus mikrofonas, kurio jūs negalėsite išjungti. Ir tai yra bėda. Galbūt galėtume pagalvoti apie kažkokias papildomas priemonės. Ir tai būtų ta technologija, kurią būtume priversti turėti. Ir aš manyčiau, kad čia reikėtų pasitelkti kažkokias kitas inovacijas, išmanes inovacijas, kurios veiktų geriau, būtent to buvo tikimasi. 500 eurų automobiliui tiek vidutiniškai kainuos ta sistema, tačiau bus dar ir kitų ko gerų sąnaudų. Ir šie pinigai E, bus imami iš mūsų, tegu už mūsų gyvybių apsaugą. Ekspertai sako, kad tuos pinigus būtų galima išleisti geriau, gerinant kelių infrastruktūrą, pačią kelių sistemą, juk labai svarbu, kad automobilis nenurėdėtų nuo kelio, tai yra geriausia apsauga nuo nelaimingų atsitikimų. E, pranešėja padarė didžiulį darbą, tačiau aš manau, kad mes galėjome elgtis išmaniau, geriau ir galėjome išmintingiau elgtis, išle, pas, išleidžiant mažiau pinigų ir priimant geresnius sprendimus. Ačiū. Dėkoju. Sako pirmininkas. Norėčiau pasakyti, kad kadangi tai vyksta pirmoji diskusija šį vakarą, tad neįmanoma bus suteikti žodžio visiems, kurie norės pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. O dabar žodį suteiksiu aštuoniems deputatams, kurie atstovauja politinėms frakcijoms. Pirmiausia, ponia Tund und Hohenstein. Prašom. Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš esu įsitikinusi, jog reikia remti šios būtinos įkol sistemos e, montavimą transporto priemonėse kai kas bijo tos naujos sistemos. O mes galim tik pakartoti, jog mes padarėme viską, jog užtikrintume, kad būtų užtikrintas reikiamas privat, reikiama apsauga, siekiant apsaugoti privačius duomenis. E, lygiai taip pat ir dėl tos sistemos montavimo e, krovininiuose automobiliuose. E, sveikinu pranešėją ir kitus pasiekusius tokį rezultatą. Čia mes kalbame apie saugumą keliuose, apie žmonių gyvybės. Ir norėčiau taip pat pasakyti štai ką, kai dėl automobilių pramonės, kai kalbame apie saugumą, apie žmonių gyvybės, e, jie, ši pramonė yra pasiruošusi dirbti su mumis kartu. E, kai dėl iš metalų iš automobilių, čia irgi galime daug ką padaryti. Dabar mes kalbame apie saugumą keliuose, bet yra tokių šalių, kur E, dizeliniai varikliai neturi smulkiųjų dalelių gaudytuvų. Ir tai iš tikrųjų yra siaubingi dalykai, tai yra baisus dalykas ir ypatingai kenkintis mūsų sveikatai dalykas. Aprūpinkime savo sveikatą, savo saugumu. Visą tai priklauso nuo mūsų, kaip mes žiūrėsim į šią problemą. Ir įkol pro... ne viską galės išspręsti. Ačiū. Žodis kolegai Dantį. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Kad galėtų atvykti kuo greičiau pagalba, be abejo, visą tai yra labai svarbu ir tai padės, ko gero, užtikrinti geresnį pagalbos teikimą žmonėms, kad pagalba tik kuo greičiau tai yra labai svarbu. Tam tarnaus ir naujoji kol sistema ir krovininiuose automobiliuose ir privačiuose montuojama. E, visa tai yra susiję su geresne Europos piliečių sveikatos apsauga. Ačiū poniai Senhalovai. E, Pirmininkaujant Italiją taip pat e, darė viską, kad būtų galima numatyti europinius standartus, kurie padėtų užtikrinti geresnį saugumą Europos keliuose. Labai įvairūs sektoriai e, buvo įtraukti čia. Kalbėjome apie privačių duomenų apsaugą, privataus gyvenimo apsaugą, apie standartus, visų dėtingesnius, kuriuos reikės įdėkti. Yra visai gamybos sektorių keliamų reikalavimų. Ir dabar pavyko rasti subalansuotą kompromisą. Tai yra reikšmingas pavyzdys to, ką gali padaryti konkrečiai ES. Būtent tokius sprendimus reikia priimti ir manau, kad bandymai tų, kurie, tų, kurie nori susilpninti e, šį sprendimą, e, nesutrukdys ir kad galėsime priimti tokį sprendimą, kuris padės išsaugoti mūsų piliečių gyvybės. Ačiū kolega Korbė dėl vedimo tvarkos. A... Pirmininkė, Aš manau, matau, kad iš, iš FDD frakcijos nebuvo nei vieno tas žodis. Ar dėl to, kad šitas teisės aktas jiems yra nepriimtinas, ar tiesiog, kad apskritai ES teisės aktams yra nepritariama? Eh, Galėčiau pasakyti štai ką. FDD frakcija neprašė žodžių šioje diskusijoje. Tiek. Tiesiog galiu konstatuoti šį faktą. Dėl spontaniškų pasisakymų. Parn... Parnova. Kolegos, ryt rytojaus balsavimas dėl ICO sistemos reikš ne tik tai šešių metų trukmės darbo pabaigą, tačiau šitas balsavimas padės komisijai apsispręsti ir pasiūlyti įdėkti šią sistemą, įdėkti privalomai valstybėse narėse iki 18 metų. Labai svarbu konsoliduoti šią sistemą, kad ji padėtų išsaugoti žmonių gyvybės ir tai parodys, kuo ES naudinga savo piliečiams. Skaitmenės technologijos yra labai svarbios šioje srityje ir kai kalbame apie technologinės jungtis, visada kalbame ir apie žmogaus asmens duomenų apsaugą. Šis duomenų apsaugos klausimas taip pat yra tinkamai sprendžiama šiame pasiūlyme, nurodant, kad asmens duomenys gali būti naudojami tik tai tikslingant gelbėtinant asmenį, o ne po to kitais e, tikslais. Flašikova Benuma. Benova, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šitas klausimas yra labai sudėtingas, tačiau vis dėlto norėčiau padėkoti kolegijai Olgai Senhalovai už puikų pranešimą. Nuo 2008 metų buvo. 2005 metų šitas klausimas buvo aptarnėjimas įvairiuose formatuose, buvo atidėliojimas, nežiūrint to, kad e, e, sauga e, keliuose yra labai svarbus klausimas. Statistika yra labai liūdinanti ir kelinti nerimą, todėl mes turime užtikrinti ne tik tai pasyvę saugą, bet ir stiprinti gelbėjimo operacijų veiksmingumą ir medicinos uh, paslaugų veiksmingumą. Labai svarbu išgelbėti kuo daugiau gyvybių, kai įvyksta šiurpios avarijos keliuose. Žinoma, ir duomenų apsaugą reikia užtikrinti. Pirmininkė, Niekas nebejoja, kad e-call sistema yra reikalinga ir kad ji gali išgelbėti daug gyvybių įvykus nelaimėms keliuose. Sauga keliuose yra labai svarbus aspektas, tačiau kitas dalykas, kokios garantijos, kad bus tinkamai naudojami asmens duomenys, ar nebus domimasi apskritai žmogaus asmeniniu gyvenimu, Ar šitas lankstumas naudojantis duomenimis ne, nesuteiks galimybės kištis į žmogaus asmeninį gyvenimą? Aš manyčiau, kad reikėtų įvertinti šitą pasiūlymą turint omenyje E, e, didelius e, skaitmeninės informacijos srautus ir taip pat reikėtų pagalvoti apie naujas technologijas, kurios bus įdėgiamos ir taip pat reikėtų pagalvoti, kaip bus naudojami ir stebimi asmens duomenų srautai. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat pasakyti, kad šita sistema yra nebrangi, saugi ir labai lengva, prieinama. Ir be to ji padės išsaugoti asmenų patekusių į e, eismo nelaimės gyvybės. Aš tikiu, kad naudojant šią sistemą pagalba bus suteikta per labai trumpą laiką, tuo lab, papildant kitas saugos sistemas, saugos diržus ir oro pagalbės. Labai džiugu, kad buvo susitarta ir dėl nuostatos užtikrinančios asmens duomenų apsaugą. Ir aš iš tikrųjų pritariu šios sistemos įdėgymui. Nuto. Šaltės. Ačiū pirmininkė. Eismo sauga yra labai svarbus dalykas, tuo labiau, kad aukų skaičius keliuose yra didžiulis. Kai minima, minima 26 tūkstančiai aukų per metus, tai iš tikrųjų verčia galvoti ne tik tai apie gelbėjimo operacijas, bet ir apie prevenciją. Pirmiausia, e, e, dešimčia kilometrų sumažinus e, leidžiamą greitį galima daug ko pasiekti. Kita vertus, labai svarbus transporto eismo dalyvių mokymas ir švietimas. O ši e-call sistema pati nesumažins aukų skaičiaus aukų keliuose. Apskritai galbūt ji padės sumažinti aukų skaičių. Per un minuto. Obamaja, vieną minutę. Automatinė pagalbos iš pietos sistema yra labai geras sprendimas, su sąlyga, jeigu tokia sistema veiks ir bus tinkamai įdėkta. Telematinė platforma yra labai gerai, tačiau ji turi būti paremta tinkamais duomenimis, tačiau šitas duomenų srautas gali būti e, viliojantis dalykas ir transporto priemonių gamintojams. Pirmiausia, reikėtų, kad šita sistema galėtų veikti veiksmingai ir kad jos signalas būtų primamas per didelį atstumas. Taigi, mano manimu, dar reikia nuveikti daug darbo, kad šitas informacijos, šitas siunčiamas signalas vienodai būtų primamas visose valstybėse. Na, Petir, gospodine predsjedniče toliau ponia mariana preter viena minutė ačiū ponia pirmininke iš tiesų paremčiau kol sistemos įgyvendinimą ir mes galėtume rasti sprendimų, kurie tuo pačiu metu leistų asmens duomenis gerai apsaugoti, tiesiog jų neiš, jų neįrašant per nelik ilgam laikui. 112 numeris veiktų kaip bendras pagalbos numeris visiems piliečiams nemokamai. Ir valstybės narės be abejo turi investuoti į piliečių informatumą, informatumo apie e-call sistemą, kampanijas. Taigi reikia vykdyti tas komunikavimo priemonės jas tiekti ir beje galima e, būtų galvoti apie tokios sistemos sklandų veikimą tik tada, kai visur jį veiktų nepriekaištingai kol kas, tam sąlygų nėra visoje Europos Sąjungoje. Kalbėtoja nutraukiama. Toliau ponas Kaputo vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. ECOL papildo kitas eismo saugumo priemonės, taigi ir sukuria daugiau skaidrumo. Kol kas mums svarbiausia yra suteikti kiek manoma greičiau pagalbą eismo įvykių mm, nelaimę. Tų tūkstančius mm, žmonių gyvybių būtų galima kasmet, iš, kasmet e, išgelbėti. Uh, signalas e, pasiūstas leistų greitai identifikuoti automobilio buvimo vietą ir pasiekti nelaimę atsidūrusi žmogų. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų asmens duomenys uh, visiškai be jokios apdairos tiesiog fiksuojami, turi būti sudaryta galimybė žmogui pačiam nuspręsti, ar jis nori pateikti savo duomenis ar ne. Ačiū. Diskusija. Narių diskusija baigta, žodis teikiamas komisijos nariui ponui Hoganui. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū visiems diskusijos dalyviams už tikrai labai konstruktyvų dialogą. Ačiū visiems e, išreiškusiems pageidavimą kalbėti šiuo klausimu. Matome, kad e, esama nemažos paramos e-call sistemos idėjai. Noriu padėkoti Europos parlamentui dar kartą už jo pademonstruotą ryštą. Jūs tinkamai įvertinote tokios pagalbos iš kitos sistemos e, privalumus, pranašumus. Tai yra bendras pagalbos numeris užtikrinsantis daugiau saugumo keliuose. Be abejo, reikia atsižvelgti į gamybos e, procesą, e, tos sistemos dėgymą į automobilius. E, jeigu kalbėsime apie asmens domenų saugumą, manome, kad tinkamas balansas surastas, kadangi mums čia rūpi uh, asmens saugumas, asmens sveikata ir jo gyvybė, o ne patys asmens duomenys. Daug eismo nelaimių įvyksta dėl nesaugaus vairavimo, tačiau ne visada automobiliuose yra ir reikiama visa e, techninė įranga įmontuota, leidžianti išvengti kai kurių labai sunkių nelaimių ir atsitikimų. Buvo paminėtas šimto eurų skaičius, tačiau iš tiesų tai yra tik dalis to, kas čia yra svarbu. Reikia paminėti ir tai, kad jau dabar automobiliuose yra GPS sistemos įmontuotos ir kitos e, techninės priemonės, kurios leistų sumažinti sistemos dėgymo sąnaudas. Ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū pranešėjai, kurie visi kartu, surėmė pečius, labai puikiai padirbėjo ir dar kartą dėkoju už pareikštą paramą mūsų siūlymų. Pabaigoje diskusijos žodis dar steikiamas poniai pranešėjai. Prašom, ponė Senelio, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Užbaigsiu diskusiją padėkodama visiems kolegoms ir išreikštama padėką e, už tai, kad e, dalyvavote visose mums svarbiose procesuose rengiančiai pasiūlymą. Kaip daugelis jūsų minėjote, tai nebuvo trumpa teisėkoros procedūra. Ir e, išgirdau ir kai kurių ir kritiškų pastabų dėl sistemos dėgymo. Tačiau turiu pasakyti, kad pavyko dirbant kartu su valstybėmis narėmis, vis dėlto pasiekti, kad tekstas būtų gerai subalansuotas ir radome tinkamą pusiausvyrą. Iš tiesų tokios sistemos įdėgymas leis padidinti saugumą keliuose, nors be abejo suvokiame visi, kad tai nėra vienintelė priemonė tai padaryti. Tačiau sumažinsime e, eismo įvykių keliuose skaičių. Tai yra vienas iš prioritetų ES ir aš tikiuosi, kad rytoj kaip tik dar žengsime vieną žingsnį savo tikslo link. Ačiū, poniai pranešėjai. Diskusija šiuo klausimu baigiam.